dokumentus. Ačiū, baigėme diskusijas. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Einam dabar toliau prie kito darbo atverkės klausimo. Tai uh, e, Krišienio Karinčio pranešimas tarp vyriausybiniai valstybių narių energetikos sutarimai su trečiosiomis šalimis. Norėčiau paklausti, kas atstovaus komisijai. Komisijos narys Deguchtas? Ne. Komisijos narys Otingeris. Sveikiname jį. Tada, manau, už sekundės galėsime pradėti, kai tik tai komisijos narys užims savo vietą. So we can start from the four minutes for the rapporteur, Mr. Is... Taigi žodis pranešėjai ponui Karinšui. Godājumais priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, kolēģi. Mēs zinām, ka mēs Eiropas. Pirmininkė, kolegos, žinome, kad ES esame labai e, priklausomi nuo importuojamos energijos. Dujų sektoriuje ši priklausomybė yra apie 60 procentų ir tendencijos tik tai didėja. Naftos sektoriuje tai daugiau negu 80 procentų. Žinoma, mums Europoje labai svarbu, kad turėtumėm patikimą energijos tiekimą Kaip viskas vyksta dabar? Šiandien kiekviena valstybė narė turi dvi šalių sutarimus su trečiosiam šalim, su tiekėjais dėl energijos tiekimo. Vis dėlto tos sutartys yra visiškai neskaidrios, niekas nežino, kas ten surašyta, išskyrus, žinoma, atitinkamą valstybę narę. Ir labai gali būti, kad nesilaikoma Europos teisės aktų. Yra, e, vyksta konkurencija, naudojamas infrastruktūra, tiekimo keliais naudojamas. Ką mums tai reiškia, kad mums, kaip vartotojams, kaip e, e, visuomeniai tai žalinga, konkurencijos nėra, kainos didelės, nėra europinio koordinavimuose. Ir vykdoma skalik ir valdyk politika. Kiekviena valstybė kovoja už save. Ką mes siūlome? Vadovų taryba 11 išvadose pasakė, kad komisija turėtų pateikti tam tikrų pasiūlymų situacijai gerinti, komisija tai padarė ir kaip tik tai tai šiandien ir aptarėme. Paprastai tariant, siūlome diegti informacijos mainų mechanizmą, kai e, komisijai valstybės narės teiktų informaciją apie dvišalius sustarimus, tuomet komisija vertintų, ar tokie sustarimai atitinka ES teisės aktus. Ir tuomet būtų galima gyventi tam tikrą koordinavimosi mechanizmą, Europa galėtų vienu balsu kalbėtis su, su tiekėjais iš trečiųjų valstybių. Kai pradėjome diskutuoti šį klausimą komitete, buvome visiškai vieningi, turime remti e, komisiją, ji turi būti stipresnė, griežtesnė, 90 procentų komiteto narių paremė komisiją. suteikti didžiuliai įgaliojimai e, trišaliam dialogui, o tuomet susitikome su šešėliniu pranešėju ir įvyko susikirtimas. Ministrų taryba iš esmės nenori tokio teisės akto. Dirbam kartu su pirmininkavusią Daniją per tris trišalės dėrybas e, pasiekėme kompromisu, kuris primtinas parlamentui, taip pat ir ES tarybai. Kaip atrodo kompromisas? Siūloma, kad komisija turėtų uh, turėti galimybę sukurti informacijos mainų mechanizmą, valstybės narės teiktų visą informaciją apie uh, tokius sustarimus jau sudarytus ir būsimus. Komisija stebėtų, ar uh, laikomasi taisyklių ir ta informacija taip pat padėtų komisijai dirbti su trečiosiam šalim. Tačiau, ko nėra kompromise, tai tai, kad komisija turėtų galimybę kištis į procesą pačioje pradžioje. Es taryba buvo prieš tai, vis dėlto aš norėčiau paprašyti kolegų pritarti kompromisiniam teisės aktui nes žingsnis po žingsnio eisime link e, vieningos Europos energetikos politikos, nes e, tai yra ir e, tai atitinka mūsų vartotojų interesus. Norėčiau paprašyti komisijos nario pono Oettingerio dabar pasisakyti komisijos vardu. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai ne pirmą kartą stengiamės suformuluoti mūsų bendrą energetikos poziciją užsienio, santykiuose su užsienio partneriais. Aš noriu pritarti kolegai Karins, jis viską labai tiksliai atvaizdavo ir noriu jam padėkoti už jo labai entuziastingą, diplomatiškai labai sėkmingą ir vaisingą darbą. Kokia yra problema? Visų pirma, mes turime valstybių susitarimus, kuriuos sudaro valstybės narės su trečiosiamis šalimis. Ir šie susitarimai mūsų žiniomis nėra visiškai atitinkantys ES teisės. Valstybės narės tikriausiai ne todėl sudarė šios susitarimus, kad nori paerzinti ES ar kitas valstybės, bet todėl, kad trečiosios šalis joms daro spaudimą. Kitaip sakant, šalis tiekėjos primetė ES narėms tokias susitarimų sąlygas. Taigi, susitarčių atskleidimas būtų teisingas kelias, leistintis mums įsitikinti, kad trečiųjų šalių ir valstybių narių susitarimai atitinka vidaus rinkos taisyklės, o jeigu kartais ne, galima būtų ir pakeisti tuos susitarimus pagal šias taisyklės. Be to, tai susiję su konkurenciniais pranašumais Jeigu kokia nors valstybė narė tiekianti žaliavą primeta kažkokias sąlygas valstybei nariai, tai negalime kalbėti apie jokį lygiavertį bendradarbiavimą. Toks duomenų atskleidimas būtų skaidrumą, atneštų daugiau skaidrumo. Tai labai svarbu investu, investuotojams, kurie nori investuoti į tinklus, sakykime, į dujų tiekimo vamzdynus infrastruktūros projektams labai reikia teisinio aikštumo. Jeigu nėra tarp valstybinių susitarimų detalių, atsiranda teisinis neiškumas. Taigi skaidrumas šiuo atveju reikštų ir suderinamumą su ES taisyklėmis ir neleistų atsitikti tokiems dalykams kaip sutarties pažeidimas, kuris gali labai brangiai kainuoti. Dabartinis kompromisas yra tikrai ne tai, ko mes tikėjomės, kai siūlėme savo projektą. Tai vis, netitinka ir parlamento įsivaizdavimo, tačiau tai yra bent jau vienas žingsnis teisinga linkme. Šiandien pirmą kartą, žvelgiant iš istorinės pozicijos, mes sukūrėme kažką panašaus į ES energetikos užsienio politiką. Dabar jau bus sunkiau skal, taikyti skaldyk ir valdyk principą energetikoje. Yra keletas elementų šiame pasiūlyme, kurie yra svarbus. Pavyzdžiui, reikia at, atskleisti, kokios įmonės gali, kokios įmonės dalyvauja rinkoje. Komisijos reikalavimas dalyvauti dėrybose kaip konsultantas, be to galimybė pateikti prašymą ir patikrinti, ar būsimas susitarimas atitinka ES teisyną, visą tai stiprina mūsų vidaus rinką, stiprina valstybių narių pozicijas ir gerina jų aprūpinimą. Tikiuosi, kad pavyks priimti šį pranešimą. Noriu Jums taip pat padėkoti už jūsų darbą parlamente. Dabar reikės pažiūrėti, kaip šis teisės aktas veiks realybėje. Mūsų įstatymų laikymasis antra, artimiausiais metais komisijos bus labai prižiūrimas ir mes stebėsime, ar turime pakankamai instrumentų tokiai kontroliai. Jeigu ne, tai artimiausiais metais padarysime keletą pasiūlymų, kaip turėtų toliau plėtotis energetikos politika. Tačiau šis dokumentas, bet kuriuo atveju, yra pirmasis žingsnis, po kurio tikrai seks kiti žingsniai. Ačiū Jums uždėmesį. Ačiū komisijos nariui ir dabar užsienio reikalų komiteto vardu pone Marieta Dženaku. Pirmininkė, naujasis. E, keitimosi informacija mechanizmas užtikrins sklandžius ener santykius energetikos užsitikrinimo srityje ir tinkamus santykius su trečiosiomis valstybėmis. Kalbu kaip nuomonės autorė užsienio reikalų komitete turėtumėm nepamiršti, kad ES ir toliau didelė dalimi priklauso nuo energijos importo ir tai daugeliu atveju kelia grėsmę energetikos rinkos veikimui. Naujoji e, keitimas informacija, sistema ir mechanizmas gali sustiprinti valstybės vidaus e, vieningoje energetikos rinkoje. Tuo pat metu už atsirasantis teisinis aiškumas, teisinio aiškumo aplinka investuotojams, stabilesnė teisinė aplinka paskatins investicijas ir e, mes užsitikrinsime e, infrastruktūros finansavimo e, reikalavimus. Geresnis koordinavimas nereiškia, kad valstybės narės praras lankstumą. Mm, tuo pasiūlymu nesiekiama valstybėse narėse pašalinti institucijų, kurios yra įgaliotos sudarinėti sutartį su trečiosiomis valstybėmis. Kaip tik tai suteiks naudos valstybėms narėms, ypač dėrybų etapu. Ačiū ponia Janaku. Dabar žodis ponui Žado kuris kalbės Tarptautinės prekybos komiteto vardu, tačiau salėje aš jo nematau. Tuomet kal, pasakys kalbėtojai frakcijų vardu ir pirmiausia EPP vardu Piral de Castillo Vera. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai. Noriu visų pirma pasveikinti poną Karinčą ir visus šešėlinius pranešėjus, kurie dirbo draugę su, jumis, su juo ir nusprendė siekti tolesnės pažangos šiuose dėrybose. E, įvyko trilogo susitikimai, kurie buvo tikrai sudėtingi, tačiau e, didelių pastangų ir kolegų pasirižimo dėka dabar jau parengtas mechanizmas, kur, kurio dėka pirmą kartą bus įmanoma keistis informacija. Numatoma galimybė komisijai ir valstybėms narėms keistis informaciją dėl tarp vyriausybinių sutarčių sudaromų energetikos srityje, kuomet e, tos valstybės, kuomet valstybės narės pasirašo tokius sustarimus. Manau, mes visi sutinkame, kad mes kiek įmanoma greičiau norėtume informacijos apie tai ir energijos tiekimo žemėlapio atsiradimo, nes ener apsirūpinimo energiniais ištekliais valdymas ES yra sudėtingas. Šis reglamentas, m, mm, norėčiau jį sulyginti su štai kuo. Mes tiesiame reikalingą kelią, kad galėtumėme sparčiau E, plėtoti vidaus energijos rinką. Jei nepasinaudosime šią galimybę šiandien, jei mes nepradėsime tiesti to kelio, kaip kai kurios frakcijos norėtų pasielgti, mes tiesiog prarastume unikalią galimybę ir šansą. Ir po kiek laiko atsidursime toje pačioje padėtyje, kurioje esame šiandien. Tai yra, pajusime atsilikimą. Tikiuosi, kad rytoj balsuojant parlamente bus didelė dauguma, kuri balsuos už šį pranešimą. Ačiū visiems šešėliniam pranešėjam. Ačiū už tai, kad kalbėjote e, ir laikėtės jums skirto laiko. Ir dar vėl socialdemokratų frakcijos atstovai, ponas Langė. Pirmininkė, ponė komisarė, ponė pranešėjau. Aš pradėsiu nuo padėkos pranešėjų už didžiulį jo nuveiktą darbą ir už jo didžiulę kantrybę, kurie jis pasižymėjo dėrybų metu. Noriu padėkoti ir komisarui už jo pateiktą pasiūlymą ir apskritai. Manau, kad energetikos politikos rytyje komisaras dirba tikrai šauniai. Ta, ką aš noriu pakritikuoti, to šiandien nėra. Aš noriu kritikuoti tarybą. Noriu pasakyti tokį dalyką Aš dalyvavau maždaug 50 visokių tarpininkavimo susitikimų, trilogų ir panašių susitikimų su taryba. Tačiau tai, ką aš patyriau šių klausimų svarstymo metu, nebuvau patyręs dar niekada. Taryba darė didžiulį spaudimą, šantažavo parlamentą ir pasakė arba arba. tarybos dėrybininkai tiesiog atsistodavo ir išeidavo iš salės, nieko nepasakė. Tokio dalyko dar nebuvau matęs. Tai yra tiesioginis prieštaravimas tam, kas nuolat kartojama šiandien. Daugiau Europos, daugiau Europos. Šiandien ryte apie tai kalbėjom. Mes esame krizėje, mums reikia daugiau Europos, reikia daugiau susitarimų, reikia bendros nuomonės dėl esminių mūsų politikos dalykų, Ir tai yra vienas iš centrinių mūsų politikos dalykų - energetika. Tai yra esminis pagrindas mūsų pramonės politikai, mūsų visoms kitoms politikos sritims susijusiams su augimu. Išmintinga energetikos politika galima tik tuo met, jeigu mes susitarsime dėl bendrų veiksmų užsienio energetikos srityje, siekiant susitarimo su trečiosiomis šalimis ir tikrai daug ką galima suprasti, galime pasakyti, kad geriau paim, priimkime mažesnį susitarimo lygį negu visai jokio. Mes ir toliau laikomės daug ambicingesnio plano. Mes norime, kad komisija privaloma tvarka būtų informuojama ir privaloma tvarka dalyvautų dėrybose su trečiosiomis šalimis. Tai yra mažiausiai mažiausias dalykas, kurio mes galime reikalauti iš Europos valstybių, kad valstybės narės nesielgtų taip, kaip anksčiau elg, elgdavosi. Mes pateiksime atitinkamus pasiūlymus rytoj ir tikimės, kad juos jūs galėsite priimti, kad, kad tarybai galų gale parodytume jos vietą. Komisarė, aš tikiuosi, kad jūs tikrai rimtai žiūrėsite į tai, ką jūs pasakėte, jūs ruošiatės pažiūrėti, kaip valstybės narės laikosi tų taisyklių, kad šio dokumento peržiūra irgi būtų prasmingas ir išmintingas darbas. Kojame kolegai Langė, toliau kalbės ponas Kroitsmas. Pone komisarė, ponius ir ponai. Daugelie tarptautinės politikos ryčių mes girdim bendrą visos Europos balsą, bet tik ne energetikos užsienio politikos rytyje. Ir labai gaila, kad ir komisijos pasiūlymas, ir parlamento ambicinga pozicija susidūrė su šitokiu tarybos pasipriešinimu. Gal formaliai jie ir teisūs, gal nėra tokios bendros europinės kompetencijos, bet jau kiekvienam turėjo pasidaryti aišku, kad energetikos srityje mes turim suvienyti pajėgas, jeigu norime galėt, jeigu norime pajėgti kovoti su tais iššūkiais, kuriais susidurėme, tai yra apsirūpinimas energija, stabili kaina ir panašiai. Ir kada nors visi tą suvoks ir visiems bus aišku, kad tik kartu mes galime pasiekti geresnių rezultatų. Tas galioja ir didelėms, ir mažoms šalims. Mūsų pozicija buvo tikrai labai ambicinga. Mes tikrai nesitikėjome, kad taryba uh, sutiks su viskuo, tikėjomės prieštaravimo, bet kad prieštaravimas bus toks, to tikrai nesitikėjome. Tai dabar po visų svarstymų mes vis tiek pritartume tam rezultatui, kuris buvo pasiektas, kadangi geriau turėti bent kažkokį teisinį pagrindą, negu visai jokio. Ant to pagrindo mūsų pastatą galėsim statyti jau vėliau. Kitaip sakant, jeigu leisime šitam tekstui sužlugti, tai turėsime viską pradėti iš pradžių, todėl mes balsuosime prieš socialistų pakeitimus. Noriu dar kartą iš viso širdies padėkoti pranešėjui už jo entuziastingą, aktyvų darbą ir už jo pastangas paremti komisijos pasiūlymą. Ačiū. Toliau kolega Šimanski, viena minutė. Komisarė, ponios ir ponai atviros konkurencingos rinkos kūrimas Europoje. Tai e, nėra kas e, labai populiaru e, mūsų, tarp mūsų partnerio. Reksportavimo, dujų reksportavimo laisvė, e, in, infrastruktūros liberalizavimas e, buvo ginčiamas Rusijos, kuri trokšta privilegijų. Ir e, kaip e, Gazpromas galbūt e, konkurencingoj rinkoj ir visai gerai galėtų dirbti, bet kaip valstybinė įmonė siekia monopolijos ir kadangi rinka e, vidurio rytų Europoje nėra išplėtota, tai Gazpromas gali diktuoti neteisingas sąlygas, kainas ir aišku, tarp valstybiniai susitarimai leidžia plėtoti e, kon konkurenciją, e, leidžia apeiti laisvos rinkos taisyklės ir pernai mes bandėme įvesti kontrolės mechanizmą tokiems susitarimams. Ir nepaisant mūsų pranešėjo pastangų, mes tą galimybę praradom. Ačiū. Toliau, pane Cevela, vienai minutėjai. Gerbiamas komisijos nariai, kolegos, kolegos Karenčio pranešimas padeda išspręsti daug problemų, su kuriuom susiduria Europa šio laikotarpiu. Kilo, pavyzdžiui, energijos tiekimo klausimas Lietuvai. Ir tuo atveju e, komisija atliko tyrimą ir pateikė kaltinimus uh, Gazpromui dėl monopolinės praktikos. Vis dėlto, gerbiamas komisijos nariai, neturėtumėm uh, pamiršti kitą vertus, kad energetika, um, energetiniai santykiai uh, reikalauja tolerigiškumo, stabilumo. Tikimės, jog naujasis mechanizmas neužkirs mums kelio plėtoti gerus energetinius santykius E, tarp valstybių narių ir trečiųjų valstybių. Dėkui. Ačiū kolegiai Cavela. Toliau bus kalbama savo vardu, ponas Franko. Ačiū, ponė komisijos nary. Noriu pasveikinti e, pranešėją poną Karinč parengus tokį sudėtingą pranešimą, nes jis e, yra opė tema, tai yra dvišalių dėrybų energetikos klausimais tema tarp ES valstybių ir trečiųjų valstybių. E, trilogo susitikimai tikė, tikiuosi padės įgyvendinti komisijos pasiūlymą ir bus parengtas pragmatiškas pasiūlymas energijos Europa, energetinė Europa taip pat progresuoja. Tačiau apsirūpinimo energiniais ištekliais rytyje ES yra priklausoma nuo kai kurių valstybių energijos tiekėjų. Reikėtų europietiškesnio matmens šioje srityje ir reikia kad komisija uh, užsi, turėtų visą informaciją apie susitarimus dėl ener, energijos tiekimo, paisant subsidiarumo principo. Kalbame apie tarpvyriausybinius susitarimus ir tai padėtų užtikrinti didesnį skaidrumą, didesnį skaidrumą energijos rinkoje ir apsi, užtik, taip pat apsirūpinimo energiją srityje. Uh, tas e, mechanizmas neturėtų būti taikomas, e, sustarimas tarp komercinių įmonių ir tai niekaip ne, neatsilieps konkurencingumui, mes apginsime savo įmonės. Ačiū. Dėkojame. Kolegė Franko, toliau ponas Balčytis. Dėja, jo nėra, todėl kalbės kolega Gyurk. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr, képviselőtársaim! Dėkoju pirmininkė, ponia komisarė, kolegės ir kolegos. Energetika ir apsirūpinimas energija valstybėse narėse garantuojamas tik tai per susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tačiau pasirašant šiuos susitarimus nesilaikoma tokio principo ir neatsižvelgiama į tai, kad mes esame didži, didysis partneris, didžioji pardavimų rinka. Mes negauname reikalingos informacijos ir Jeigu informaciją mes nesikeičiame, tai nieko neturėtų stebinti, kad tie, kurie turi daugiau svorio, žinoma, užgožia tuos, kurie yra mažiau reikšmingi arba priverčia juos laikyti savo tais, laikytis savo taisyklių. Manau, kad mes taip pat turėtume pasistengti, kad galėt, taptume tuo sunkia svoriu rinkos dalyviu. Tai yra sutelkti pajėgas. Tik mūsų bendros pastangos garantuos saugų ir stabilų apsirūpinimą energiją. Todėl reikalauju, kad komisija valstybių na, dalyvautų aktyviai vyriausybių dėrybose su val, trečiosiomis valstybėmis. Šiam pranešimui pritariu. Toliau kalbės, sako pirmininkas, ponė Tikau. Ačiū, ponė komisijos nary. Are la acces are acces la surse. Ačiū. Europos Sąjunga turi uh, įvairinti apsirūpinimą energijos šaltiniais, kad Europos piliečiai pasinaudotų atsirandančiamis galimybėmis. Šis siūlymas prisidėtų prie saugesnio apsirūpinimo energiją, taip pat prisidėtų prie uh, socialinės Europos klaidos, konkurencingumo didinimo kalbant apie vidaus rinkos sklandaus veikimo užtikrinimą, tai to padėtų siekti keitimas informacija mechanizmas apie vyriausybinius susitarimus, numatomas ar valstybių narių ir Europos komisijos. Reikėtų parengti e, gairių rinkinį, kuriuo būtų galima naudotis dėrybose, siekiant užtikrinti, kad sutartis visiškai atitiktų ES teisės reikalavimus. E, valstybei nariai paprašius komisija turėtų suteikti techninę pagalbą dėrybų metu bei taip pat sudarant apriausybinės sutartis. Toliau kalbės kolegė Jordan, pusantros minutės. Ačiū. Europos vidaus Europos vadovų tarybos sprendimas dėl e, energijos vidaus rinkos yra svarbus svarstant šį pasiūlymą. Tačiau kodėl tas sprendimas buvo priimtas būtent tuo metu, ar bandoma e, greuti monopolius ir e, kalbant apie dėrybas, tai jų turinys visada yra įdomus. E, prasi, taip pat rengiami dokumentai ir paskui aptariami principai, kuriuo pagrindu tie dokumentai turėtų būti gyvendinti. Tačiau valstybės narės ne visada nori informaciją dalinasi, taip yra ir su tuo dokumentu, kurių svarstame šiandien. Kalbame apie mechanizmo sukūrimą, o ne apie valstybių narių veiklos kontrolę. Pateiktas įsiekros dokumentas yra silpnokas, tačiau jame bent jau numatyta energijos rinkos stebėsenos galimybė. Tai tik pradžia. Ateitie šis mechanizmas bus e, tobulinamas, stiprinamas, jei tokių priemonių prireiks. E, todėl būtina skubiai jį patvirtinti. Dėkojame kolegė Jordan, toliau kalbės kolegė Karvalio. Pirmininkė, ponė komisarė. Aš norėčiau pasveikinti kolegą Karins dėl šio teksto ir šio pranešimo, kuris, na, gal ir nėra toks ambicingas, kokia buvo parlamento pirminė pozicija, tačiau vis tiek yra didžiulis žingsnis pirmin. Sukūriamas teisės aktas užsienio energetikos politikai reglamentuoti, pasiekti kompromisai, kurie sustiprins valstybių narių bendradarbiavimą, sudarant tarp valstybinių susitarimus dėl energetikos su trečiosiomis šalimis. Aš labai sveikinu tas pastangas, kurios veda link Europos komisijos pozicijos stiprinimo šių dėrybų su trečiosiomis šalimis metu. Komisija galės dalyvauti dėrybose ir nurodyti bent jau į Europos teisės aktų pažeidimus. Na, o kas dėl keitimosi informacija su valstybėmis narėmis, tai reikia garantuoti, kad valstybės narės laikytųsi vidaus rinkai būdingų taisyklių. Tai būtent ir bus padaryta keitimos informacijos, keitimos informacija būdu. Aš manau, kad tai yra didžiulis žingsnis, kuriant bendrą Europos energetikos rinką. Dėkojame kolegijai Kavalio, toliau kolega Bensin. Pusantros minutės. Pirmininkė, Ačiū Jums už tas 30 sekundžių kalbėjimo laiko, kurias man suteikėte. Šalis, kurios daug šalių vakarų Europoje yra visiškai priklausomos nuo Gazpromo ir nuo Rusijos. O Gazpromas, kaip žinome, yra tiesiogiai susijęs ir su politikais. Todėl keista, kad kai kurių vakarų valstybių narių pozicija yra tokia neigiama. Ir visa tai pateisinama ES vidaus rinkos dalykais. Na, tikrai nemanau, kad susitarimai su trečiosiomis šalimis turi kaip nors nusižengti ES taisyklėms. Taip tikrai neturėtų būti, tai kenkia mūsų piliečiams. Aš manau, kad šis susitarimas, kad ir koks netobulas jis būtų, yra geresnis negu nieko. Jis atneš skaidrumo ir galimybę patikrinti susitarimus. Ačiū. Dėkojame kolegai Bensin, sako pirmininkas, o toliau kalbės kolega Marcinkievič, pusantros minutės. Pone pirmininkė. Pirmininkė komisijos narė Įvairios e, krizės, konkrečiai dujų e, krizė pastarąjį dešimtmetį parodė, kokie esam pažeidžiami, parodė, kad nepakankamai imtasi priemonių siekiant užtikrinti patikimą energijos tiekimą. Imtasi priemonių e, sukurti bendrą rinką. Pasiūlymas keistis informacija turi būti tikslinamas per dėrybas tarp Lenkijos ir Rusijos komisija teikė tam, tam tikras pastabas, prieštaravo e, tam tikrom formuluotėm siūlomam tiekėjų. Ir Lenkija turbūt e, viena iš nedaugelio sąjungos valstybių, kuri dėka to jau turi informacijos mainų mechanizmą. Ir komisija padeda sudaryti transnacionalinius susitarimus. Dabar deramės dėl susitarimo, dėl tiekimo iš Kaspijos jūro ir komisija taip, tai taip pat e, rems. Mūsų rinka neturi būti grindžiama nesakingais sprendimais, todėl turi vykti informacijos mainai ir komisija turi būti e, informuojama apie dėrybas ir sustarimus. Dėkui. Ačiū ponui Marcinkievičiui. Toliau ponas Mešaros pusantros minutės. Taip, gerbėmieji, šitas dokumentas yra nebejotinai labai svarbus. Patikimas apsirūpinimas energija galimas tik tuomet, kai veikia vidaus rinkos taisyklės Dabar, dabar pagal dabartinę sistemą nauji rinkos dalyviai negali taip lengvai patekti į rinką, o nauja sistema leistų tą padaryti. Europos Sąjunga importuoja 60 procentų dujų ir 80 procentų naftos. 2009 metų energetikos krizė parodė, koks, yra, koks pažeidžiamas yra mūsų energetikos tiekimo tinklas. Jeigu norime aprūpinti vartotojus pigia ar stabilios kainos energiją, tai būtinai turime siekti skaidrumo šioje srityje. Sudaromos sutartys kartais smarkiai skiriasi nuo taisyklių galiojančių vidaus rinkoje. Pagal ES veikimo sutartį energetikos rinka turėtų būti saugi ir efektyvi ir taisyklės turėtų tarnauti būtent tokio tikslo siekimui. Komisijos dalyvavimas dėrybose su valstybėmis, tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių bus tikrai labai teigiamas dalykas ir privers susit, šiuose susitarimuose vienareikšmiškai laikytis vidaus rinkos sąlygų. Dėkojame kolegai. Mešaros toliau spontaniškų pasisakymų procedūra. Kolegė Basesku. Dėkoju, pirmininkė. Europa yra priklausoma nuo energetikos išteklių importo. 400 milijardų eurų yra energetikos išteklių apyvarta Europos Sąjungoje. Todėl mums reikia stengtis kuo labiau, kuo į, užtikrinti kuo įvairesnį tiekėjų tinklą. Europos energetikos tiekimo saugumas ir stabilumas – yra viena iš mūsų prioritetinių užduočių. Tai yra strateginė, strateginis mūsų sprendimas. Rumunija yra gana palankioje situacijoje. Mes turime prieigą prie juodosios jūros ir galime per juodąją jūrą importuoti išteklius iš kitų valstybių. Mes remiame Nabuko projektą ir esame Europos vartai į atitinkamas šalis. Ačiū. Dėkojame kolegijai Basesku ir pask paskutinė spontaniškų pasisakymų procedūros metu kalbės kolegė Cavella. Dėkoju pirmininkė, ponia Karins, sveikinu Jūs su tokiu sėkmingu pranešimu. Manau, kad jis yra labai geras. Komisarė, vieną klausimą norėčiau Jums užduoti. Tas dvišalių sustarčių patikrinimas. Ar jis kaip nors bus susijęs su Europos užsienio reikalų tarnybos veikla, ar tarnyba galės prižiūrėti tokias sutartis. Na, tai neturėtų šiaip būti užsienio politikos sritis. Energetikai reikia stabilumo, bet netgi didesnio stabilumo, negu jis yra užsienio politikos srityse. Dėkojame, ponė Cevela. Baigėsi, prašau, žodžio procedūra. Jūsų klausim, į jūsų klausimus dabar atsakys komisaras. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad jūsų ir mūsų tikslai yra bendri. Mes norime stiprinti vidaus rinką, ir tiek perkant energijos išly, išteklius, tiek ir importuojant energiją mes norime stiprinti mūsų visų dėrybinės pozicijas. Tikrai pritariu jūsų kritikai išsakytai nekonstruktyvios tarybos pozicijos atžvilgiu. taryba nuolatos spaudžia komisiją pateikti pasiūlymus, kaip galėtų būti pagerinta mūsų bendra energetikos užsienio politika. O kai mes tokį pasiūlymą pateikėme, tai taryba atsisako ką nors padaryti, kad tie projektai ir pasiūlymai būtų priimti ar įgyvendinti. Mes vis tiek manome, kad šis rezultatas yra geriau negu nieko. Jeigu nebūtumėm pasiekę nieko, būtumėm turėję pradėti viską iš naujo. O tokių pradžių jau būta ne viena. Taigi dabar bent jau turime šiokią, šiokį tokį pagrindą, kurio galėsime remtis ateityje. Tas taisyklės, kurias sukūrėme, taikysime Pranešime jums, kaip tos taisyklės veikia praktikoje ir po dviejų, trijų metų komisija vėl pateiks pasiūlymą, kaip bendra užsienio energetikos politikos strategija galėtų būti pagerinta, kokiu reikėtų imtis veiksmų, kad ją patobulintume. Viena iš mūsų, iš jūsų kalbėjo apie užsienio politiką Jūs, kolegė, paskutinė kalbėjusiai uždavėte klausimą, kaip tai susijęs su užsienio politika apskritai. Su kolegė Ashton mes bendradarbiaujame puikiai ir deriname mūsų veiksmus visais atvejais. Kaip taisyklė, energetikos politika yra prioritetinė politika, kai kalbam apie santykius su trečiosiomis šalimis. Būna ir išimčių. Sakykime, nepirkti naftos iš Irano nėra ekonomiškai protingas sprendimas. Mes turime tiesiog vienu šaltiniu mažiau, mažiau. ir Graikijai, Ispanijai, Italijai dėl to kilo problemų, nes jos maždaug 30 procentų savo naftos poreikio padengdavo nafta iš Irano. Tačiau jeigu norime vieningos nuoseklios politikos Irano atžvilgių, tai tuo met turime laikytis to boikoto ir žiūrėti į jį ne tik tai iš energetikos politikos pozicijų, bet iš užsienio politikos pozicijų. Todėl tam aš ir pritariu ir šio, šiuo atveju energetikos politika jau yra neprioritetinės rytis, pirminis vaidmuo tenka užsienio reikalų politikai ir atitinkamai tarnybai. Mes e, energetiką esame visuomet žinome, stengiamės bet kuriuo atveju, kad energetikos politika netaptų užsienio politikos tarnaitė. Buvo minima ir Nabuko tema, ir išduotas, užduotas klausimas, kaip mes siekiame naujų energetikos šaltinių ir išteklių, kaip mes norime prieiti prie jų. Artimiausių metų mus pasieks nafta iš Azerbaidžiano. Azerbaidžianas greta Rusijos bus dar vienas mūsų uh, tiekėjas greta Rusijos, Norvegijos, Alžyro ir mūsų pačių išteklių, išteklių Didžiojo Britanijoje, Olandijoje ir kitų šaltinių, taip pat ir iš Pietų Amerikos. Taigi, po kelių metų mes jau turėsime konkrečias, konkrečius dujotokius ir naftotiekius, Nabuko, Vakarų Nabuką ir kitus, kuriais tekės naf, dujos iš Azerbaidžiano, o galbūt ir iš Turkmenistano ir Irako. Ir pietinis dujų koridorius taps niekiek nemažiau svarbus koridorius negu koridorius su Rusija, su Norvegija ar Alžyru, egzistuojantis jau daugelį metų. Ačiū Jums uždėmesį. Dėkojame komisarui Oettinger, o dabar suteiksime žodį ponui Karins. Tėtė, Vispirms es gribētu pateikties. E, Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems, kurie dirbo rengiant šį pranešimą, ypač šešėliniams pranešėjams, kurie uh, dalyvavo su mumis trilogo susitikimuose, kuriuose pasiekėme to, ko mums paliko pasiekti. Noriu padėkoti Danijai, kuri pirmininkavo ES bei ES komisijai. Žiūrint į visumą, Nepamirškime, kokia yra mūsų kaip politikų pagrindinė užduotis šioje srityje. Turime galvoti apie energijos vartotojus, siekti didesnės konkurencijos šioje srityje, kad kainos būtų mažesnis. Teikiamas pasiūlymas nėra tobulas, tačiau tai svarbus pirmas žingsnis pagal kurį numatomi informacijos mainai. Ir tai sukurs teisėkuros teisinį pagrindą busi, busimai bendrai Europos energijos rinkai. Kai kas kritikuoja šį siūlymą, tie, kurie nori daugiau, kurie nori tobulo pasiūlymo ir tobulo teisės akto. Bet turime nepamiršti, kad galimybę tobulinti įstatymus ir, ir visus įstatymus galima tobulinti. Turi būti visų pirma pagrindas, turi būti pamatinis reglamentas. Ir šiandien turime galimybę tokį patvirtinti ir pradėti, padėti pamatus ateities pastato kūrimui. Ir tobulinti jį ateityje. Noriu padėkoti visiems už jūsų indėlį ir raginu jūs balsuoti už šį pasiūlymą rytoj. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kollege Karins. Die Dėkojame ponui Karins. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Diskusija, balsavimas vyks rytoj vidurdienį. Dar keletas pranešimų. Iš socialdemokratų frakcijos aš gavau keletą nominacijų ir pavardžių. Ir šį sąrašą paskelbsiu, jeigu ne.